Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam. Labadiena, ponios ir ponai. Tęsiame darbą. Protokol į tekstį. Taigi parlamentas posėdė, posėdžiauja toliau. Tęsėme lakrčio 25 dieną pasibaigusi posėdį. To posėdžio protokolas išdalintas, jeigu niekas neturi jokių pastabų, e, posėdžio protokolą laikome patvirtintų. Noriu Jums pranešti štai ką prieš šiandienos darbų pradžią. Praėjusį ketvirtadienį pirmininkų suėgoje buvo priimtas sprendimas surenkti diskusijas dėl Elžbietos Jedrejevskos ir Helgos Trupel pranešimo rytoj 18 val. Tai yra svarstymai diskusijų dėl biudžeto projekto, balsuosime tuo klausimu trečiadienį. Taip pat antradienį rytoj svarstysime COP16 klimato susitikimą Kankūne. Ten pasiekta šiek tiek pažangos. Ir Kankūno konferencijos darbe dalyvavo nemaža Europos parlamento atstovų delegacija. Šie kolegos šiandien yra su mumis. Su komisijos nare Heidegard mes turėsime apsispręsti, uh, ar mes iš ties esame patenkinti pasiektais rezultatais ir ką reikia dar nuveikti iki konferencijos Pietų Afrikoje. Toliau. Mes e, apdovanojame Giermo Farinės šiais metais Saharovo premiją. Deja, jis negali, jis negalėjo atvykti pas mus trečiadienį. Aš kreipiausi asmeniškai į Kubos prezidentą Raulį Castro Tikimės, kad ponė Ashton bus informuota apie tai, kad ponas Farinės negali atvykti į parlamentą, Europos parlamento posėdį trečiadienį ir šį klausimą aptars svarstant santykius su Kuba ateityje. Jeigu ponas Farinės išvyktų dabar, per artimiausiamis valandomis, jis dar spėtų atvykti čia trečiadienį. Prieš 20 metų, gruodžio 13-ąją, 1981 metais Lenkijoje buvo paskelbta karo padėtis, buvo suimta daugybė politinių aktyvistų ir žuvo, nužudyta beveik šimtas žmonių. Pagerbėme tuos, kurie žuvo tam, kad išgelbėtų Europą nuo komunistų jungo. dėl parlamento naro Gottfried Blum e, elgesio plenarinėme posėdyje. Per praeitą plenarinę sesiją e, jis buvo pareikalauta, kad jis atsiprašytų, jis sutiko atsiprašyti, bei iš, jam bus nesumokėta septynių dienų dydžio e, parlamento nario išmoką. Toliau. Teisėkuros aktai, kurie pasirašomi pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. 10 teisės aktų patvirtintų pagal įprastinę e, teisėkuros procedūrą, bus, aš pasirašysiu juos pats, tai yra, tai vyks pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnį. Pone Paskal Grunį informavo mane apie savo sprendimą išeiti, atsisakyti parlament, Europos parlamento narės deputato, po to, kai ji buvo išrinkta į Prancūzijos nacionalinę asamblėją. Parlamentas atsižvelgia į šį sprendimą, e, laikydamasis e, septinto straipsnio antros dalies. turiuomenį e, įstatymą dėl parlamento narių e, išrinkimo pagal, pa, pagal visuotinę rinkimų teisę. Alde frakcija informavo mane, kad ponas Johannis Kornelis Van Balen buvo paskirtas į tarparlamentinę delegaciją ryšiams su Afganistanu vietoje pono Karlo Haglundo. Ar kas nors turi kokių pastabų tuo klausimu? Jei ne, tuomet tam paskirimui pritarėme. Toliau. Da, darbo tvarkės pakeitimai. Dabar perėmėme prie darbo tvarkės. Ponios ir ponai, galutinis darbo atvarkės projektas buvo patvirtintas pirmininkų suėgoje gruodžio 9 dieną, laikantis e, darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio ir informacija apie tai išdalinta visiems. Pirmadienio ir antradienio darbo atvarkė nepasikeitė. Trečiadienį Europos liaudės partijos frakcija paprašė, kad ponio, pono Šajer pranešimas dėl, dėl to, kaip valstybės narės kontroliuoja komisijai suteiktas gyvendinimo galės, kad jis būtų įtrauktas į darbo tvarką. Dabar suteikiu pon, žodį ponui Sajeriui. Yes, uh, right... Taip, pirmininkė, kaip jūs teisingai pastebėjote, mūsų frakcija prašo įtraukti į darbo tvarkę reglamentą šiuo klausimu svarstymą. Aš teikiu šį prašymą ir šį prašymą palaiko ne tik mano frakcija, bet kelios kitos frakcijos.